dėstė, tam, kad galėtumėm pradėti savo darbą. Dabar, ponė Lindėl, darbo tvarkos. Noriu paskelbti, kad deklaracija numeris 54 dėl arklių transportavimo surinko reikiamą parašų skaičių ir aš noriu padėkoti visiems, kurie pasirašėte. Tai yra tikrai gera naujiena.